Mes nesulaukime jokių įrodymų, rodančių, jog buvo pažįstas SWIFT sustarimas, dėl to aš nepasisakau už tai, jog reikėtų suspenduoti šiuo metu SWIFT sustarimą. Labai ačiū, dėkojame komisijos nariai Malmstrom, mėly kolegos. Pone Invelt, mes dabar negalime apsnaudoti tą procedūrą, diskusija yra baigiama. Norėčiau Jums priminti, kad atitink, dėl atitinkamos rezoliucijos balsuosime kitoje plenarnėje sesijoje spalio mėnesį antroje sesijoje. Dabar periname prie klausimo, į kurį atsakoma žodžiu. Jis nukryp, e, taip pateiktas komisijai ir skirtas ir valstybiniam bendradarbiavimui teisėsaugos rytyje ir jos stiprinimui Europos Sąjungoje. Žodis suteikiamas pranešėjui ponui Aguilar. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą noriu pabrėžti, jog mes visi sutarėme dėl to, kad Mm. llevado a cabo por Europol. Visi sutarėme, kad nusikalstamumas, tarpvalstybinis nusikalstamumas ES vis labiau plinta. Daromi nauji nusikaltimai per tinklus, kurie veikia tarptautiniu mastu, pasitelkdami įvairius partnerius įvairiose vietose vienu metu. Tai reiškia, kad daryti nusikaltimus per sieną yra labai lengva. Tai taip pat reiškia, kad nėra jokių konkrečių traukos centrų, kuriuose veikia nusikalteliai. Mūsų nuomonė, reikia visiems drauge kovoti su tais nusikalstamų grupuočių tinklais, turime veiksmingai bendradarbiauti, keistis informaciją ir koordinuoti savo operatyvius veiksmus. Uh, mums kyla didžiulis iššūkis ir manau, kad turėtume pagalvoti, kaip geriau organizuoti savo darbą, kad galėtume geriau keistis informaciją, tinkamai įgyvendinti ES teisės aktus, kad galėtume greičiau sulaikyti e, pažeidėjus visapusiškai gerbdami pagrindinės piliečių teisės. Svarbu, kad ES būtų keičiamasi duomenimis, kad jais keistusi teisėsaugos institucijos. Tačiau turiu pasakyti, kad tos informacijos mainų priemonės buvo kuriamos palaipsniui priklausomai nuo poreikių ir dažnai e, priemonės dubliuojasi arba jos yra nepakankamai panaudojamos, taip pat trūksta ir demokratinės priežiūros bei skaidrumo. Aš manau, kad reikėtų susidaryti bendrą vaizdą apie tai, kokiu priemonių turime, kokie procesai yra numatyti, turiu galvoje ir informacijos mainų priemonės. Turėtume pagalvoti, kaip padaryti informacijos mainus veiksmingesnius. Mums reikia ateities vizijos, turėtume pasvarstyti, kaip optimizuoti savo pastangas, keičiantis duomenimis apie nusikalstamumą ir tuo pačiu metu užtikrinant e, teisę į privatumą ir duomenų apsaugą. Taip pat turime laikytis proporcingumo, veiksmingumo ir atskaitomybės principo atlikdami duomenų kryžminę patikrą. Manau, kad tarptų priemonių reikėtų paminėti 2008 metais e, patvirtintą prium sprendimą. Nuo 2005 metų e, kelios valstybės narės numatė galimybę sekti ir lyginti nacionalinius duomenis, kurių yra duomenų, e, atsiprašau, pirštų ant spaudų, DNR duomenų bazėse ir taip toliau. Prium sprendimas yra labai naudinga priemonė naudojama atliekant tarp valstybinius e, baudžiamosius tyrimus. Tačiau turiu pasakyti, kad prium susitarimas buvo patvirtintas pagal trečiąjį ramstį, tai yra tarp tarp vyriausybinio bendradarbiavimo ramsti. Ir jam įgyvendinti trūksta tinkamos demokratinės priežiūros ir kontrolės, ypač dabar, kai yra įsigaliojusi Lisabono sutartis. Todėl norėčiau pasiteirauti, ar komisija numato kaip galima greičiau priims sprendimą įtraukti į Lisabono sutartį. Manau, kad taip mes galėtume nuosekliai interpretuoti Lisabono sutartį norėčiau išgirsti komisijos atsakymą. Komisija. Ačiū pirmininkė, jau keletą valandų čia e, dirbu. Dėl to balsas pavargo. Dėkoju už tai, kad buvo iškeltas šis klausimas. Taip, e, jūsų minėtas sprendimas tikrai yra labai svarbi e, bendradarbiavimo priemonė ES. Mes džiaugiamės tais pokyčiais, kurių kuriuos nulėmė Lisabono sutartis. Džiaugiamės, kad buvo sustiprintas Europos parlamento vaidmuo, nes taip yra sustiprinta ES veiklos šiuose sritise parlamentinė priežiūra. Dėl prium sprendimo komisija nusprendė nesvarstyti kitų teisinio pagrindo pakeitimo, kol dar nėra visapusiškai gyvendintas tas sprendimas. Nes priešingų atveju e, įgyvendinimas būtų dar prastesnis ir visas procesas susilpnėtų. Mes e, ragin raginame visas valstybės narės įgyvendyti tą sprendimą, esant stabiliam, stabiliai teisiniai aplinkai. Prims sprendimas buvo patvirtintas pagal trečiąjį ramstį, taigi komisija neturėjo įgaliojimų šios rytie, tačiau nuo 2014 metų prireikus galėsime taikyti pažeidimo procedūrą. Ehm, nagrinėdami informacijos mainų modelį mes padarėme išvadą, kad e, šiuo metu nereikia naujų informacijos mainų mechanizmų ir priemonių. Dabar egzistuojantis mechanizmai ir priemonės galėtų būti taikomi daug geriau ir nusekliau. Ir šiuo klausimu mes pateikėme keletą rekomendacijų. Pavyzdžiui, galima būtų susitarti dėl vieno komunikacijos kanalo, e, geriausia, kad tai būtų Europolas. Taip pat e, siūloma turėti po vieną ryšių centrą ir apmokyti darbuotojus keistis informaciją. Taip pat turime užtikrinti informacijos saugumo ir domeno apsaugos aukštą lygį. Diskusijos apie tai, kaip didinti egzistuojančių priemonių, kanalų naudo, naudojimą. Diskusijos apie tai jau kurį laiką vyksta ir džiaugiamės, kad šios diskusijos e, taryboje dabar yra pakilėtos į politinį lygį, taip pat yra ir parlamente. Ir nekartą su ministrais taryboje tai aptarėme ir e, darome spaudimą valstybėms narėms viską tinkamai gyventyti. Dėl duomenų apsaugos, jūs žinote, kad e, yra pasiūlyta direktyva dėl duomenų apsaugos teisės saugos rytyje ir Ten yra numatyti tam tikrai įsipareigojimai dėl duomenų po trejų metų nuo direktyvos įsigaliojimo. Taigi tiek ir žinoma, mes lauksime ir jūsų pasiūlymų. Firstly, senor Diaz de Mera, on behalf of the PP. E. Ačiū dabar EPP frakcijos vardu, ponas Dijas Demera. Ačiū, panė pirmininkė. Tai buvo tikrai labai pagristas klausimas žodžiu ir aš jam pritariu. Kova su organizuotu nusikalstamumu yra labai kompleksiškas dalykas, dėl to mums reikia užtikrinti policijos, teisėsaugos institucijų e, darbą. 2005 e, metais buvo pasirašytas prum sustarimas ir valstybės narės e, susitarė tarpusavyje ir patvirtino 2008 metais pirmo sprendimą. Ir taip atsirado bendrijos ligmens priemonė. Tačiau dabar paaiškėjo, atlikus peržiūrą, jog egzistuoja labai skirtingos kompetencijos rytis, bendradarbiaujant policijai ir teisės saugos institucijoms, vyksta įvai, sudaroma įvairios dvišaliai, daugiašaliai susitarimai, egzistuoja skirtingos e, informacijos mainų sistemos ir panašiai. E, Dėl viso šito kilo didelė sumaištis, kuri situacijos nepas, nesupaprastino ir bendradarbiavimas apsunkėjo. Tad aš pritariu komisijos e, išvadoms e, pateiktoms gruodžio mėnesio komunikate ir iš tiesų mums nereikia naujos keitimos informacija modelio, e, naujo modelio, reikia tai, ką jau dabar turime geriau, efektyviau ir nusekliau taikyti. Labai svarbu, kad šis, e, šis sistema atitinkamai imtų veikti pagal Lisabono, suderinus ją su Lisabono sutartimi ir kad Europos parlamentas įgytų teisę visą tai kontroliuoti ir stebėti. Taigi jisai turi tarsi žengti, atlikti trečiojo ramščio vaidmenį. Ir labai svarbu, jog primo sprendimas e, būtų taikomas viso, visokiojopai. Viso Taigi mes kalbame apie asmenų teisės, teisės į privatumą ir duomenų apsaugą. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad įsikišama būtų tik tai tais atvejais, kuomet tas įsikišimas yra būtinas ir teisėtas demokratinėje visuomenėje. Tai taip pat yra prium sprendimo apriptis. Sveikinu Fernando parengus šį klausimą. Dėkoju ponui Dies Demero, dabar ponas Vaidinholco. Pritariu tiem, kurie, kolegoms, kurie įvertino prim sprendimą kaip svarbu, svarbę priemonę kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu. Ir bendradarbiaujant policijoms ir teisėsaugos institucijoms, tai yra labai svarbus kriterijus jų sėk, darbo sėkmė užtikrinti. Taip pat labai svarbu užtikrinti ir asmenų duomenų apsaugą. Prim sutartyje dėja, kalbant apie duomenų apsaugą, yra nemažai spragų, nėra atitinkamos e, asmens duomenų e, apibrieštis, neegzistuoja. Ir dėl to 2008 metais e, e, parlamentas iš komisijos reikalavo atitinkamos nuomonės. E, e, devintajame dešimtmetyje e, patvirtinta e, duomenų apsaugos, asmenių, asmens duomenų apsaugos konvencija yra be ne vienintelė priemonė, kuri, kurią galima išsamei remtis, tačiau yra nepakankama. Ir e, mums reikia įrengti, ne, sukurti nepriklausomą instituciją, kuri stebėtų, kaip yra laikomasi tų duomenų apsaugos nuostatų. Mums E, taip pat reikia kiek manoma greičiau priimti, e, patvirtinti su duomenų apsauga susijusiu e, teisės aktų paketą. Aš tikiuosi, kad komisarė ir toliau dės didelės pastangas, kad prim sprendimas dar e, e, būtų taikomas kiek įmanoma efektyviau ir kiek įmanoma veiksmingiau, taip kaip jinai e, elgesi ir siekdama, kad prim sprendimas įsigaliotų dar prieš Lisabono sutarties įsigaliojimą. Dėkoju. Kolega Šmitas, ačiū, ponė pirmininkė, malonu matyti čia komisijos narę. Europos 3600 kriminalinių organizacijų kelia grėsmę mūsų saugumui ir laisvėjai. Jos nebeturi geografinių sienų, tai nebėra kliūtis, Europos piliečiai apie tai žino. Ir pirmiausia, susirūpinimas kyla dėl darbo vietų ir ekonomikos. Organizuotas nusikalstamumas vis dar yra didelė problema buvo pateikta daug gerų konstruktyvių pasiūlymų dėl to, kad būtų pagerintas bendradarbiavimas tarp įvairių valstybių. Taip pat yra svarbu pateikti ir bendrą organizuoto nusikalstamumo apibrėžti pirmiausia. Šimtai milijonų eurų yra gaunama prekiaujant narkotikai žmonėmis ir kitais dalykais kova su organizuotu nusikalstamumu yra svarbi kaip bet kada anksčiau. Mes turime užtikrinti, kad šios didelės pinigų e, iš lėšos grįžtų į mūsų ekonomiką. Mes turime parengti problemas, kad galėtume keistis informaciją, geriau bendradarbiauti Europoje be sienų. Galiu pasakyti, kad ir mano paties gimtajame mieste mes susidurėme su e, daugybė problemų keisdamiesi informacija tarp sienų ir rezultatai yra prasti. Pone pirmininkė, man atrodo šiek tiek keista, kad kai kurios valstybės narės yra nelinkusios toliau keistis informaciją. Juk būtent ir jos, jos dėl to ir laimės, o pralaimės tie blogiečiai, nusikaltėliai. Aš manau, jog problema jo sprendimas nėra komisijos rankose, tai yra valstybių narių rankose. Na, Europolui reikėtų nustatyti aiškesnį mandatą ir kitus dalykus padaryti. Europos valstybės narės turi dirbti kartu, kad pamėgintų sustabdyti tuos blogosius vaikinus. Pone pirmininkė, proporcingumas, integralumas, bet ne naivumas. Štai ko mums reikia. Ačiū dabar kolega Albrechtas, žaliųjų vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mėla komisijos narė, mėly kolegos, norėčiau pasakyti štai ką. Tikrai svarbu užtikrinti geresnį policijos ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą Europoje, bet e, aš ir mano frakcija jau daugelį metų sakome, jog mums yra reikalingi bendri standartai, kad galėtume geriau bendradarbiauti. Mums yra reikalingi geresni standartai, kalbant apie duomenų apsaugą, apie procedūrinės teisės, apie teisės valstybės principus, tuos pagrindinius principus, kurie yra nustatyti mūsų konstitucijose. Nepakanka pasakyti vien tik tai abipusius bendrų standartų Europoje pripažinimus. To nepakanka. Mes turime dirbti, nustatydami tokius bendrus standartus, kad galėtume palengvinti geresnį policijos ir teisės saugos institucijų darbą. Taip pat pasakyčiau, jog turime e, kreipti didžiausią dėmesį į tuos dalykus, kurie palengvina policijos ir teisės saugos institucijų bendradarbiavimą vietoje. Nereikėtų leisti didžiulių sumų uh, masinėms stebėjimo sistemoms, kurios, mano nuomonė, iš tikrųjų nepasirodo veiksmingos mažinant nusikalstamumo lygį. Mums reikėtų investuoti į jungtinės policijos bendradarbiavimo grupės Europoje, Europole ir į darbą vietos lygių. Tai būtų tinkamiausias būdas. Bet šiuo metu tokios politikos valstybės narės ir taryba nesilaiko. Netgi, sakyčiau, ir JAV to nedaro. O tai būtų geras kelias pirmin. Ačiū, ponia Albertai, dabar kolegė Makovei. Ačiū, ponia pirmininkė. kad nacionalinės institucijos bendratarbiautų, kovodamos su tarptautiniu nusikalstamumu, jos turi turėti suderintą informacinių kanalų sistemą. Ir sutinku su kolegomis, kad mums reikia bendrų standartų valstybėse narėse. Aš buvau atsakinga už Eurodak klausimą E, rengdama pranešimą. Dėl to žinau, kaip tie tos informacijos mainų sistemos veikia. Eurodak e, duomenų bankas e, vienyje piršto atspaudų duomenis. Ir taip valstybės narės gali kovoti su terorizmu arba vykdyti prevencinės priemonės, išsiaiškinti nusikaltelius ir panašiai, išsiaiškinti ar teroristų tinklai yra Europa, kuriami Europos Sąjungoje ar Europos Sąjungos teritorijoje veikia nelegalia, nelegalia svetima tapatybė prisidengia nusikalteliai. Taigi šie duomenys yra labai svarbus, kovojant su e, tarptautiniu nusikalstamumu. Tačiau taip pat reikia, kad būtų naudojama, naudojamasi ir kitomis e, duomenų bazėmis, e, už, kurius, prie kurių prieiga užtikrina priumo sprendimas. Ir mums reikia derinti tas dvi sistemas. Tos valstybės narės, kurios neįgyvenino priumo sprendimo, turi tą padaryti kiek įmanoma greičiau ir atitinkamus komisijos pasiūlymus reikia įgyvendinti, kad būtų imamasi priemonių, kurios yra būtinos kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu. Kolegės Romero Lopės nėra salėje, todėl steikėme žodį Vande Kamp. Ehm, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Als er... Eh, Ačiū, ponia pirmininkė. Europoje ir egzistuoja sritis, kuri suinteresuota atviromis sienomis ir laisvų judėjimų, tai yra organizuotas nusikalstamumas. Tie nusikalteliai supranta, kas vyksta šiuo metu Europoje, taip pat ir Niderlanduose su jo, jų atviromis sienomis. Ir reikia pripažinti, kad e, dėl kai kurių klausimų e, laikomės tikrai naivaus požiūrio. Nusikaltelių įtaka Europoje yra tikrai didžiulė. Niderlanduose e, neseniai e, suėmėme e, mafijos atsto, stambu atstovą, kuris nedidelėme miestelyje gyveno kukliai Ir būtent dėl e, būtent to efektyvaus e, mainimos informacija dėka mums pavyko jį suimti. Taigi, primos sutarimas yra labai svarbus, kovojant su nusikalstamumu. Tačiau kyla klausimas, kurį užduosiu komisariai, kodėl viskas taip ilgai užtrunka e, įgyvendinant tą priumo sprendimą. Ir jį taikant yra 11 valstybių narių, kurios įgyvendino sutarimą, tačiau kada prie jų prisijungs visos likusios. Ponas Lopes Aguilar teisingai pasakė, kad demokratinė tos kovos su nusikalstamumu kontrolė turi būti sustiprinta, o komisarė sako, jog tai bus įmanoma padaryti tik tai, kai sistema įgyvendins visos valstybės narės. Tačiau klausimas kyla, kada ta, ateis tas laikas. Galbūt mes jo ir nesulauksime. Dėkoju. Ponas Kurija. Grazie, signora Presidente. Eh, molti dei problemi che abbiamo. Ačiū, pirmininkė. Daugelis problemų, kurios kyla Europos Sąjungoje, yra nulemtos dėl tų, to, kad nėra laikomasi teisės aktų. Tai reiškia, kad ES lygių trūksta demokratinės priežiūros. Turime nacionalinius teisės aktus, turime tarptautinius susitarimus, taip pat veikia ir informacijos mainų sistemos. Svarbu, kad būtų numatytos automatinės procedūros, kuriomis būtų aktyvuojamos egzistuojančios sistemos, kad būtų galima keistis duomenėmis per sieną. Reikia sistemų, kurios padėtų, padėtų stiprinti policijos bendradarbiavimą. Prium sprendimas yra nepaprasta priemonė, kuri padeda policijai atlikti tyrimus. Todėl turėtume skubiai užtikrinti, kad tas sprendimas būtų įgyvendintas. Ačiū. Dėkoju ponui Skurija. Dabar spontaniški pasisakymai. Suteiksiu žodį kolegai Liuhan. Ačiū, pirmininkė. Komisijos narė, kolegos. Jau kurį laiką kalbame apie duomenų apsaugą, apie skaidrumą. Jau kurį laiką kalbame apie norą piliečiams teikti daug informacijos. Taip pat kalbame apie laisvas menų judėjimą, bet nesugebame sukurti bendrų standartų, nesugebame susijęti tarpusavietų institucijų, kurios jau veikia. Turiu pasakyti, kad neseniai man teko garbė renkti vieną renginį Europos parlamente, kuriame Europos ir ne Europos ekspertai kalbėjo apie duomenų skaidrumą kibernetinėje erdvėje ir apie piliečių saugumą. Ir turiu pasakyti, kad Europos Sąjungoje padėtis yra tiesiog tragiška, jau nekalbant apie tai, kas vyksta už ES ribų. Taigi ES turi derinti egzistuojančias sistemas, susijęti jas, turiu galvoje ir Schengeno sistemą, ir Eurodac, ir kitas sistemas. Taip pat reikėtų konkrečių programų tom priimtoms priemonėms įgyveninti. Ponas Liberatski, ačiū. Pirmininkė, Labai džiaugiuosi, kad yra pateiktas šis klausimas žodžiu, nes turime siekti, kad priimti teisės aktai būtų įgyvendinti. Neturi vyrauti nebaudžiamumas. Turi būti galimybė nustatyti, atskleisti per sieną daromus nusikaltimus. E, tai yra labai svarbu kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu. Ir mūsų turimos priemonės yra labai svarbios. Mes turime pasinaudoti viskuo, ką turime, e, būtent taip užsitarnausime savo piliečių pagarbą. Dėkoju, pono Liberatski, dabar žodis komisijos nariai Malstrom. Ačiū. Ačiū pirmininkė, dėkoju parlamento nariams, kurie iškėlė šį klausimą. Aš visiškai pritariu, kad e, organizuotas nusikalstamumas yra e, valstybių sienų nepripažįstantis iššūkis ir kovoti su šio reiškiniu galima tik tuo atveju, jeigu lagučiau bendradarbiaus mūsų teisės saugos institucijos. Mm. Taigi labai svarbu pasinaudoti dabar turimomis priemonėmis. Nemanau, kad būtų naudinga dabar ieškoti naujų minčių, kaip keistis informaciją. Svarbu E, naudotis tuo, ką turime. Ir taip pat reikia neužmiršti, kad tik pusė valstybių narių įgyvendino prium sprendimą, todėl dabar nėra prasmės keisti teisinį pagrindą. Kodėl taip vėluojama? Bandėme tai išsiaiškinti. Kai kur susidurėjama su praktinėmis problemomis, valstybės narės nežino, kaip tai įgyvendinti, dėl to mes organizuojame mokymus, taip pat stengiamės grupuoti valstybės narės, kad jos galėtų mokyti vieną kitą ir dalintis patirtimi. Taigi pagrindinė priežastis yra ta, kad nežinoma, kaip įgyvendinti tą sprendimą ir tai taip pat nėra didelis prioritetas. Bet mes apie tai kalbame ir daugelį TVR tarybos posėdžių prašėme valstybių narių e, greičiau dirbti. Kada tai bus padaryta? Negaliu atsakyti, po vienerių metų šis klausimas bus visiškai lisabonizuotas ir tada jau bus galima taikyti pažeidimo procedūras. Tačiau, žinoma, mes turime neužmiršti standartų, turime galvoti apie domenų apsaugą ir kai pasistumės įgyvendinimas į priekį, tada pradėsime renkti kitus pasiūlymus. Taip pat reikėtų paieškoti geriausio būdo, kaip toliau plėtoti šią sritį. Ir čia reikėtų galvoti apie laikotarpį po Stokholmo programos. Ir aš nekantrai laukiu šią temą Libe komitete vyksančių diskusijų. Ačiū komisijos nariai. Diskusiją baigėme. E, balsavimas dėl siūlomos rezoliucijos šio klausimu vyks rytoj 12 valandą. Kitas darbo atvarkės punktas yra žodinis klausimas dėl